Dėkuoju visiems už darbą šią popietę ir linkiu geros e, kelionės namo, ponas Odi. Ar e, turite klausimą, procedūrinį klausimą? Pone pirmininkė, aš norėčiau Jums padėkoti, nenorėčiau e, kalbėti apie darbo tvarkos taisyklės, apie, kalbėsiu apie sutarties nuostatas. Iki prieš Europos vadovų tarybos posėdį. E, liko iki to posėdžio 15 dienų, o tarybos atstovų šiandien salėje nematome. Pagal sutartį jie turėtų dalyvauti posėdėje ir sutarties nėra laikomasi, taigi, ponė Pirminkė, norėčiau pateikti pasiūlymą. Gruodžio 18-19 dienomis vyks viršūnių taryba, vadovų taryba ir buvo šiandien balsuota dėl atitinkamo pranešimo, tai aš manau, kad reiktų pakviesti tarybos atstovų dar prieš e, vadovų tarybą, prieš baigiant parlamentui darbą. Ir atkreipdėmėsi, kad šiandien jų nebuvo salėje. Tiesiog nėra laikomasi sutarties. Ir taip pat norėčiau pridurti, nes laiko šiek tiek turime, kad trūksta politinių santykių, bendravimo su tarybos uh,